kad e, viską gyvendinam kaip įmanoma greičiau, kad galų galę turėtumėm bendrą Europos prieglašio sistemą. Dėkui. Dėkuoju komisijos nariai. Dabar pereiname prie kito darbo tvarkės e, punkto. Neatidėliotinos ES priemonės siekiant paremti Italiją ir kitas valstybės narės susiduriančias su itin dideliais migracijos srautais karto perdodu žodį komisijos nariai Cecilijai Malstrom. Pone pirmininkė, gerbiami nariai, ačiū už tai, kad rengėte tokias aktualias diskusijas dėl padėties, kuri nusipelno mūsų dėmesio. Komisija labai didžiai stebi padėtį. Frontex agentūra nusintė du ekspertus į vietą. Maždaug 5500 migrantų iš Tuniso, kaip pranešama, pasikeitė Italijos krantus per pastarasis dvi dienas jų skaičius per pasas 24 valandas šiek tiek sumažėjo. Tie, kurie atvyksta, yra daugiausiai vyrai apie 30 metų amžiaus, bet tarp jų yra apie 50 moterų ir 8 vaikai. 20, buvo identifikuoti 27 e, kontrabandininkai žmonėmis į tie žmonės patenka į, patekė, pasiek Italijos krantą, patenka į Italijos registravimo centras Lampedūzos saloje. Mes užmesgėme e, ryšius su Italijos ministerija ir gavome laišką oficialų prašymą ES suteikti paramą. Esame pasirengę padėti ir Italijai, ir Tunisui. Tai e, visai ES svarbus klausimas, ne tik dvišalis klausimas. Net prieš šiuos įvykius komisija su Frontex agentūra bandė išsiaiškinti, ką galima būtų nuveikti čia ilgos ir trumpos ir vidutinės trukmės laikotarpiu. Mūsų veiksmai turėtų būti grindžiami Europos valstybių solidarumo principu. Esame pasirengę padėti Italijai. Tačiau mūsų požiūris turi būti grindžiamas ir solidarumu Tuniso atžvilgiu dėl demokratinių šalyje vykstančių pokyčių. Ta mintį išsakė Leidė Ashton, kuomet jį lankėsi Tunise vakar ji pažadėjo finansinę ir politinę paramą šaliai. Kad padėtume Italijai šioje situacijoje, parengėme konkrečių priemonių sąrašą bei e, pačios finansinės pagalbos planą. Finansai turime pasire, esame pasirengę iš pabėgėlių fondo E, skirti lėšas 2011 metų šalia lėšų, kurios jau numatytos Italijai. Tai turėtų padėti finansuoti e, pastatus, taip pat finansinę, medicininę paramą, teisminės, administracinės prieglapšio procedūras, taip pat pagalba užtikrinant vertimą dar nėra galimybės taip sparčiai e, mobilizuoti lėšų iš kitų ES fondų, pavyzdžiui, pasienio fondo. Uh, Italija gali prašyti, kad valetoje atsirastų naujas e, pasienio pereimo punktas, kuris vars, peržiūrėtų visus, visus e, prašymus pasiū, pa, prieglapšiai. Aš susi, susisiekiau su Frontex agentūra, žinau, kad ten taip pat e, vykdom, vykdomi techniniai pasirengimai. Valstybės narės savanoriškai gali e, dovanoti įrangą kad padėtų. Ir aš raginu visas valstybės narės tą ir padaryti. Bet noriu labai aiškiai pasakyti vieną dalyką, prisimindama ką tik vykusias diskusijas dėl e, sudėtingų jūroje ir sausumoje vykstančių operacijų, dėl to, kad kelios valstybės narės dalyvautų šiuose operacijose. Tai e, yra kit, kit, kita veiksmų sritis nei mūsų veiksmai Graikijoje. Aš taip pat noriu atkreipti jūsų dėmesį į asmenis, kuriems reikia tartautinės apsaugos, reikia atsižvelgti į jų poreikius ir su, pripažinti kad jiems e, turi būti suteiktas ypatingas statusas pagal ES teisės. Teisę. Ir esame pasirengę dirbti su Italijos pareigūnais, kad išsiaiškintumėme, kaip detaliai reikia imtis visų šių veiksmų ir kokie turi būti mūsų tolesni žingsniai. Pono ir ponios, vidutinės trukmės strategija turėtų būti kitas mūsų žingsnis. Ypač migracinių srautų kontekste mums reikia užtikrinti veiksmingą sienų priežiūrą bei strategiją skirtą demokratinių ir ekonominių pertvarkymų palaikymui. Persitvarkymą pergyvenančios valstybės turėtų taip pat rūpintis, kad uh, E, kontrabandininkai ir nusikaltėliai ištrūkę iš kalėjimų nepasinaudotų susidariusią palankę padėtimi. Svarbu, kad Tunisas atsijimtų, priimtų asmenis, kurie pateko į ES teritoriją ir kuriems nereikia tarptautinės apsaugos. Taip pat turėtume išnagrinėti galimybės geriau teikti tikslinę ES paramą, kad įvairiose regionuose jį padėtų sukurti, ir Tunusio regionuose jį su, padėtų sukurti darbo vietas ir e, pagyvintų ekonomiką. Taip pat reikia bendro požiūrio ir strategijos į Tuniso ekonominį ir socialinį vystimasi. Ir taip pat reikia sutikti galimybės žmonėms iš Tuniso teisėtai atvykti į Europos Sąjungą. Dėl visų šių pokyčių viduržėmio jūroje pučia permainų vėjai. Tai gali atnešti gerų permainų Tunisui kitoms valstybėms ir Europos Sąjungai. E, dabartinė padėtis Lampedūzoje neturėtų sumenkinti mūsų pasiryžimo suteikti paramos tai šaliai e, jos žmonėms, kuriems pavyko įvykdyti tokius svarbius politinius pokyčius. Ačiū. Grazie, signora Malstrom. Dėkuoju, ponė Malstrom. Dabar pradame diskusiją ir Pirmiausiai žodis suteikiamas e, ponai Buzutil, pusantros minutės. Humanitarian uh, emergency. Uh, in... Ačiū. Italijoje, ypač Lampeduloje, susidarė neatidėliotina padėtis. Tai humanitarinė krizė, turime veikti greitai, siūlau penkis žingsnius visų. Visų pirma, reikia plano Tunisui ir Egiptui. Uh, pagal kurį būtų suteikta konkreti pagalba įvairiose sritise, tačiau tuo pat metu mainais turėtumėm tikėtis visiško bendradarbiavimo iš Tuniso valdžios, kad jie blokuotų krantą, kad, kad negalėtų plaukti nelegalus migrantai. Toliau reikėtų labai greitai dislokuoti Frontex e, e, sienos, e, sienos intervencijų būrių misijos, tai ne, ne tik tai Frontex E, eilinių misijų, bet netidėliotinos misijos. Turime suteikti Italijai konkrečią pagalbą, priimant tūkstančius žmonių išsilaipinusių Lampedūzos saloje ir atvirai tariant, gerbiama komisijos narė, nesuprantu, kaip jūs e, sakote, kad Europos prieglošio paramos biuras su savo, savo ekspertus, kai tas biuras dar net neveikia, tai kažką, kažkaip kitaip turime veikti. Ketvirta, reikia padėti repatriacijos proceso metu, netidėliotinos repatriacijos metu tų asmenų, e, kuriems nesuteikiamas e, prie, e, <clears throat> pabėgėlio statusas. Jie turi būti gražinti į Tunisą, bet to reikėtų nepamiršti, kad sutartys 80 straipsnėje yra aiškiai pasakyta, kad mūsų imigracijos politika turėtų būti grindžiama solidarumo principu ir teisingų atsakomybės pasidalymų. Aš manau, kad dabar laikas, kad e, komisija įgyvendintų šitą straipsnį. Dėkui. Grazie, onorevole Busutil. La parola onorevole Lopez Aguilar. Ačiū, ponė Busutil. Pone Lopez Aguilar, vienai minutį. Ačiū, pirmininkė. Komisarė. Man atrodo, parlamente uh, didžiulė dauguma džiaugiasi demokratiškais pokyčiais viduržėme jūros kaiminėse. Mes taip pat žinome, kad tie judėjimai nėra visiškai nežalingi. Jie turi savo humanitarnę kainą. Tačiau dabar galioja Lisabonos sutartis ir jos 77, 78, 79 straipsniai numato dalymasi atsakomybę ir solidarumo principo taikymą. Mums tenka bendra atsakomybė, nes tai liečia visas es valstybės ir nei viena valstybė neturėtų būti palikta viena tokioje situacijoje. Malta, Italija, Graikija, Ispanija, Tai ne tik jų reikalas, tai yra ir ES institucijų reikalas. Tačiau kalbame ne apie Frontex agentūrą, apie operacijas, apie Europos prieglopšio paramos biurą. Mes kalbame apie politinę atsakomybę. Turime investuoti reikalingus išteklius į vystomą į bendradarbiavimą ir teikti pagalbą valstybėms, kurioms jos reikia, kuriant demokratišką sistemą. Turime padėti toms valstybėms atremti iššūkius ir padėti joms Taip pat toms valstybėms, kurios stoja su didžiuliais migrantų srautais. Taigi parlamentas yra pasirengęs jums padėti rengiant veiksmų planą šios rytė, komisarė. Rinaldi per 1.30. E Grazie, prezidentė. Nikola Rinaldi, pusantros minutės. Ačiū pirmininkė, gerbiamo komisijos e, narė, gerbiami kolegos. Uh, Visų pirma, norėčiau priminti tai, ką pasakė Italijos užsienio reikalų ministras Damaskė vakar. Nes svarbu siekti Tunise modernizavimo. Prieš porą dienų mūsų užsienio reikalų ministras padarė kitą pareiškimą, kur pareiškė, kad Europa kalta, kad Europa apleido Italiją. Ir paprastai taip ir būna. Ir kuomet pažeidžiamos žmogaus teisės Afrikos diktatūrose ir, ir, ir kuomet maudosi milijarduose diktatoriai Libijoje ir kitur, Dabar Italija nusprendė nesinaudoti e, fondo lėšomis. Dešimt, nepasinaudoti ta, tais 10 milijonų eurų. Iš tikrųjų, mes turime pasimokyti iš to, kas įvyko. Lampedusa rodo, jog kai kurios e, deklaracijos yra vien tik tai iliuzija ir ne viską galima nupirkti už pinigus. Mums reikia tam tikro projekto, kurį galėtume įgyvendinti kiekvieną dieną, reikia solidarumo, tačiau reikia taip pat laikytis ir savo įsipareigojimo. Reikia ir kitų dalykų. Reikia demokratijos, e, vystimo, tarptautinės teisės laikymosi, Europos solidarumo, tačiau ypač reikia kad nebūtų demagogijos. Dėkuoju. Dabar žodis Barbarai Lokbilio, dvi minutės. Ačiū pirmininkė. Diskusijose apsiribuojame Italiją, bet manau, kad mes pamirštame kitų viduržėmio jūros regionų valstybių svarbą. Mes turime kalbėti apie viduržėmio jūros regiono gyventojų likimą. Ir jeigu mes norime tikrai apsaugoti pabėgėlius, reikia imti svarstyti atskirus konkrečius atvejus ir bandyti užtikrinti tų žmonių žmogaus teisės. Neturėtumėme leisti žmonių tiesiog už, išsiųsti iš šalies ir uždaryti sienų. Bandame aiškintis, ar Frontex agentūra galėtų čia pagelbėti. Ji galėtų pagelbėti užtikrindama e, pabėgėlių saugumą, jeigu jai tai iš viso rūpėtų. Esame daug kartų stebėję situaciją, kuomet patirtimas netinkamas požiūris. Tačiau Frontex galėtų padėti pasiekti didesnio skaidrumo ir, ir ypač akcentuoti žmogaus teisės. Tačiau reikia veikti labai sparčiai, turime padėti Tunisui taip sutvarkyti savo ekonomiką, kad žmonės imtų labiau pasitikėti savo valstybę ir imtų tikėti savo ateitimi toje šalyje. Todėl reiktų plėtoti priekybą su Tunisu, skatinti projektus, kurie užtikrintų pozityvius ekonominius pokyčius. Tai būtų demokratinių pokyčių Tunise apčiuopiami e, rezultatai o daugelis ES valstybių narių palieka tas viduržėmė jūros valstybės likimo valiai. Manau, kad reikia pagalbos ir Maltai, tačiau to, tokie siūlymai nėra išgirstami. Svarbu, kad šiaurės valstybės taip pat suvaidintų savo vaidmenį priimdamos pabėgėlius pasigendu čia politinės valios, taip pat didesnio solidarumo. Parola all'onorevole Rui Tavares per un minuto. Ačiū žodis Rui Tavares, vieną minutę. Ačiū kolegos. Iš tiesų apie Lampedūzos problemą negalėsim kalbėti, jeigu neprisiminsime vieno dalyko. Tunise galiojo įstatymas, pagal kurį emigruoti buvo nusikaltimas tas įstatymas buvo e, pat, patvirtintas. E, ir čia reikia kalbėti ne apie e, Frontexą daugiau, svarbu nesiųsti tų asmenų atgal, nes jie bus nubausti. Viskas priklauso nuo pono Kadafi, ne nuo ponios Malstrem. Jei ponas Kadafis bus nuverstas, mes tikimės, kad tai, tai, tai bus. Uh, Nes iš Libijos daugiausia migrantų yra tikimės, kad jis bus nuverstas su Maroku Sirija, yra e, tūkstančių kilometrų siena ir turime būti pasirengę. Panašios situacijos e, niekada nėra buvę, nieko panašaus nuo 60-mečio ne, nematėm. E, dabar iš tikrųjų yra pabėgėlių krize, turime uh, turime būti pasirengę, jeigu bus e, nuverstos vyriausybės, turime turėti galiojančius teisės aktus e, tikrą, e, tikrą politiką skirtą pabėgėliams ir prieglaušio prašytojams integruoti Europoje. Kolega Vandenkamp nori pateikti e, klausimą pagal Mirnos kortelės e, procedūrą. Ne, aš supaniau e, spalvą kortelės. Tuomet e, atsiprašau. Kągi, tęsime toliau. Dabar žodis e, ponui Provera. Viena, viena minutė. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Turime skubiai ir politinių lygmenių reaguoti į šiuos e, įvykius. Italija reikalauja, kad Frontexas taptų koordinavimo ir operatyvinę struktūra su savo e, ištekliais, taip pat, kad būtų pasidalyjama našta, toliau, kad būtų infiltruojamos teroristinės organizacijos ir e, grupuotės, kurios užsima prekybą žmonėmis, taip pat e, reikėtų naudotis e, lėšomis, sprendžiant skubės problemas tam, tam skirtomis lėšomis. Tačiau e, Šiaurės Afrikoje e, Reikėtų taip pat atitinkamų pokyčių laisvos žiniasklaidos, kad būtų laikomasi e, žmogaus teisių. Reikia vis palaipsniui, kad ten būtų tvirtinti visi tie demokratijos mechanizmai, bet to nebus nei ekonomikos plėtojimo, nei užimtumo, nei stabilumo, nei saugumo. Čia yra tikrai iššūkiai, kuriuos turi atremti Europą. Dėkoju. Ponai Pravera. Dabar žodis e, ponui Madler. Vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Iš tikrųjų, Europoje susidarė krizinė padėtis, nes Europą siaubė. Be islamų migrantų tsunamis iš Šiaurės Afrikos valstybių. Tūkstančiai pabėgėlių, tarp jų teroristai ir nusikaltėliai jau yra Lampedūzo saloje ir jais dar rengėsi pasiekti daug kitų. Frontex agentūra atsilieka nuo įvykių. Ji nesugeba susidoroti su tokiu srautu siūlau sušaukti ypatingai posėdį taryboje, kad e, būtų primtos priemonės tokios migracijos sustabdymui. Rengiuosi, kreipiuosi į premjerą Berlusconi. Nustokite prašyti pinigų savo klaidų taisimui, e, imkitės e, geriau rimtesnių reikalų migrantų iš Afrikos rautų. Minutė 3. Dėkuoju žodis ponui Mauro, pusantros minutės. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponė komisijos narė. Visų pirma, norėčiau Jums padėkoti už Jūsų atliekamą darbą, įsipareigojimus e, šios humanitarinės krizės akivaizdoje. Tačiau, aišku, svarbiausia problema čia nėra e, humanitarinė problema. Humanitarinės problemos yra pasiekmė, o skubiausiai sprendžiamos problemos yra tos, jog dabar, kuomet mes žiūrime į Šiaurės Afriką e, ir, ir galvojame, ką daryti, Europa nelabai ką sugeba padaryti. Mes manome, kad reikia peržiūrėti mūsų e, viduržėmio jūros e, baseino strategiją. Ta strategija buvo fiasko, taip pat kaip ir Lisabonos sutartis, todėl kad mes realiai identifikuojame ir nesprendžiame problemų. Šiandien tarybos nėra, to tarpo mes prašėme, kad e, taryba galvotų apie Europos strategiją ir ne tiek dėl e, nelegalios migracijos, tiek kel, kiek dėl demokratijos įtvirtinimo viso, visame viduržėmio jūros baseine. Komet žlugo Sovietų sąjunga, mes reagavome konkrečiai ir e, išgelbėjome tūkstančius e, Lenkų, spręsdami jų e, problemas. Pavyzdžiui, to tarpu dabar mes tylime, kuomet kyla visos tos problemos viduržėmio jūros baseine. Be tikros strategijos mes negalėsime išspręsti tų problemų, tik tai kalbėsime ir viskas baigsis mūsų gera valia, bet be veiksmų. Dėkoju. Ponui Mauru norėčiau paklausti, ar jūs būtumėte pasirengę atsakyti į e, kolegos sportas klausimą. Prašom, klauskite. Ačiū pirmininkė. Galiu kalbėti su jumis. Ar gal, galime pasikalbėti apie tai, kodėl Europa neišsprendė migracijos problemų? Jeigu apie tai kalbėtume, sakyčiau, dėl to, kad Europa bando ieškoti policininko uh, atsakymo į ekonominę, politinę ir socialinę problemą. Taigi, čia prisimenu pono Tavarės iškeltą klausimą. Ar vertinant iš tokio požiūrio taško primtina yra tai, kad Frontex agentūra yra panaudojama tunisiečių repatrijavimui, jų sugražinimui į šalį, kurioje na, tikėtina, jie grįžę pateks į kalėjimą. Reikia imtis diplomatinių veiksmų, kad taip nebūtų ir tuomet galėtume kalbėti apie kitokias teisinės priemonės ir tai jų panaudojimą, kaip tos, kurias ką tik minėjau. Record. Dėkuoju už klausimą. Norėčiau priminti, kad prieš keletą dienų kartu su ponu Pansierė, ryšių su Magrebo delegacijos vadovu, būdami Tunise, mes uh, E, užfiksavome e, pasiryžimą dabartinės valdžios e, reformuoti teisingumo sistemą. Aš manau, jog esant pasitikėjimui tarp Europos ir, ir, naujos, ir naujo Tuniso gali būti daromi tie žingsniai būtent šitą linkmę. Dėkuoju, ponui Mauro. Yra kitas klausimas. Mm, iš e, kolegos Mezner pusės, tačiau klausimas bus pateiktas e, ponui Madlener. Prašom, ponas Merinkon. Vuole rivolgere la domanda. Ar norite pateikti klausimą? Prašom. Oui, c'était l'antépénultième orateur. Tai buvo prieš paskutinis kalbėtojas. Aš norėčiau jo paklausti, uh, Kiek jis įsitikinęs, jog tie žmonės, kurie atvyksta į Lampedūzą, yra e, nusikalteliai ir teroristai, ar vis dėlto tai yra tik tai jo paties fantazijos vaisius, tokie teiginiai. Prego, può rispondere. Het mag toch uh, algemeen bekend zijn dat de mensen die daar aankomen vanuit Libië. Na, visiems puikiai žinoma, kad žmonės atvykstantis iš Libijos, tai yra islamo atstovai ir daugiausia teroristai. Aš darau prielaidą, kad visi tai žino, o jeigu jūs to nežinote, tai esate naivus. Bene, andiamo avanti, la parola non... Dėkuoju. Dabar žodis ponui Sasoli. Vienai minutiai. Dėkuoju, mėlyje kolegos. Pritarėme komisija, e, jog reikia greitai reaguoti į Šiaurės Afrikos įvykius. Matome, jog e, pabėgėliai atvykę į Lampedūzą susiduria su e, visiškų struktūrų skirtų jų, jų prieimimui nebuvimu. Ir Italija dabar neturi tinkamų išteklių ir priemonių spręsti šitos migracijos problemas. Žinome, kad uh, Ir visai Europai reikia daug pastangų, kad padėtis pagerėtų ir reikia, kad politika būtų koordinuojama tarptautiniu mastu prieglopščio ir pabėgėlių prieimimo srityje. Aš, turėdamas omenyje vykstančią politiką šitais klausimais ir e, kuomet Italija prašė komisijos veiksmų, norėčiau paklausti, kas konkrečiai yra rengiamasi daryti. Dabar Žodis ponui, poniai Bicotto. Dėkuoju. Į Italiją per pastarasias e, valandas e, atvyko į Italiją tūkstančiai pabėgėlių ir toliau jie bando vykti į Prancūziją ir kitas e, valstybės. 11 tūkstančių dabar jų yra prieimimo centruose Tarp jų yra ir teroristų, ir nusikaltelių visokių. Ir tik tai šiandien komisija pradėjo e, kalbėti apie tai, spręsti šitas problemas. Ir tai rodo ir Europos, ir jos e, valstybių ne, nenuseklumą. Ir yra humanitarinių problemų, saugumo problemų, kurias reikia spręsti skubiai nes tie dalykai turi labai rimtų pasiekmių Euro, Europos e, piliečiams. Ką aš galiu pasakyti savo rinkėjams, ką darys e, rytoj ES spręsdama šitą be galo rimtą problemą. Dėkuoju, ponė Bidzoto. Dabar žodis e, pono Jekolino pusantros minutės. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Lampedūzos sala, ta sala yra viduržėmio jūroje, anksčiau mažai kam buvo žinoma, 40 tūkstančių pabėgėlių išsilapino toje saloje prieš e, kurį laiką ir taip jinai tapo žinomesnė. Buvo sudarytas sutartis Italijos su Libiją dėl migracijos. Tačiau dabar matome, jog padėtis yra daug sudėtingesnė. Tuniso ir Egipto įvykiai naujų e, vyriausybių kūrimasis ten yra rezultatas tų pokyčių, kurie vyksta apskritai viduržėmio jūros baseino šalyse. Buvo kalbama apie pabėgėlių centrą tas centras kurį laiką veikė, bet e, paskui buvo jau atsisakytas po sutarties sudarimo su Libija, ką gali daryti Frontexas ir komisija. Mes e, norėtume, kad e, kolega Buzutil beje kalbėjo apie tai, Frontex turėtų būti restruktūruota, ir turėti savo išteklių. Ponas Mauro taip pat sakė, jog taryba turi veikti kaip galima greičiau ir į savo darbo tvarkę įtraukti šį klausimą, nes tai yra absoliutus prioritetas. Ir baigdamas, dar keletą žodžių noriu pasakyti apie Egiptą, yra didelė riz, rizika, kad daugelio pabėgėlių orumas ir, ir, ir gyvenimo sąlygos gali nukentėti dėl to, kad nebus laikymosi priemonių, tačiau e, komisijos e, atstovė galbūt e, atsižvelgs visą tai. Dabar ponas e, Pansieri, vieną minutę. Dėkoju. Migrantų srautas yra labai rimta problema, Europos problema. Tačiau čia reikia ne E, apgailestauti, verkšlenti, o rimtai bendradarbiauti, sprendžiant šitas e, problemas. Reikia veikti dviemis kryptimis. E, reikia atsakingumo ir čia reikia, aišku, papildomų lėšų, kad būtų skubiai sprendžiamos problemos ir taip pat reikėtų, kad e, Europos mastu buvo, būtų kalbama apie naštos pasidalėjimą tarp įvairių valstybių narių ir e, taip pat e, reikėtų tam tikrų priemonių ir e, instrumentų Tunise, pavyzdžiui, kad e, emigracija iš šalies būtų stabdoma. Taip pat kaiminystės politikos kontekste reikia imtis tam tikrų veiksmų, socialinio, ekonominio bendradarbiavimo su tomis valstybėmis. Taip pat reikia ekonominių reformų, palaikymo tose valstybėse bei demokratinių pokyčių palaikymo. Turiu galvoje Tunisą. Tik tuomet galėsime išspręsti tas problemas, su e, kuriamis susiduria Italija ir Europa. Pone komisarė, Manau, kad būtent dabar yra laikas pereiti nuo žodžių prie veiksmų. Dėkuoju. Dabar žodis Jimenės Beceril. Centros minutės. Ačiū pirmininkė. Turime apsispręsti šiuo klausimu ter, dėl terorizmo migracijos atrodo, kad Europa tik tai reaguoja į nelaimės, išpolius, į migrantų atplūdžius, kaip kad dabar yra Lampedūzoje. Ir galima sakyti, kad e, visa e, tai jau e, atrodo kaip chroniškas susirgymas nukenties visos mūsų valstybės, e, jeigu nieko nedarysime. Tarkim, visi sukruntame, kai kažkas atsitinka, o kitą dieną ir toliau e, elgiamės taip, tarsi nieko nebūtų įvykę. ES e, valstybės neskiria reikiamų lėšų problemai spręsti, reikia imtis veiksmų. Uh, Ar tikrai manote, kad Frontexas gali užtikrinti Europos sienų saugumą? Ne. Tuniso, e, Egipto piliečiai, kitų Magrego, Magrebo valstybių piliečiai neturėtų e, lemti mūsų e, ateities. Jie turi kurti savo ateitį savo valstybėje. Aišku, reikia solidarumo, bet turėtume sakyti teisybę apie Europos migracijos politiką ir šiandien to reikia labiau negu bet kada. Dėkuoju, dabar spontaniški pasisakymai. Yra 17 pareiškusių norą kalbėti kolegų. Jeigu norime e, likti punktualus, tai kalbėjimo laiką turime apriboti maksimum vieną minutę. Pirmiausiai, kolega Andželylį, dėkoju, e, ponė pirmininkė. Europa atrodė mėganti gražuolė, sprendžiant šitas problemas ir dabar matome, kokios pasiekmes. Tiesa yra ta, jog imigracija nėra prioritetas ES ir 27 valstybėms narėms. Dažnai e, tai yra našta tenkanti tik tai pasienio valstybėms. Tad tarpo mūsų bendras tikslas yra parengti Euro viduržėmio jūros e, strategiją ir dabar turime pripažinti, jog Bar Barcelonos procesas niekuomet taip ir nebuvo tinkamai gyvendintas. Kai kurios valstybės narės, kaip Italija, Graikija, Malta, yra priverstos spręsti tas e, problemas ir, ir yra priverstos taikyti solidarumą. Tačiau dauguma valstybių narių yra paprasčiausiai žiūrovės, žiūri pro langą ir moko kitas. Ir e, kalbant e, apie lėšas, apie teisėkuros priemonės, turiu ir kitas priemonės, turiu galvoje, pavyzdžiui, Frontexą, tai, tai turi būti taikoma ir reikia tam politinės valios. Norėčiau padėkoti komisarai Malmström ir visai komisijai už įsipareigojimą padėti Italijai ir už Lampedūzos humanitarnės problemos e, greitą, sprend, greitą sprendimą. Dėkuoju. Dabar kolega Pasku. In... E, spartus įvykiai Šiaurės Afrikoje ir vidurio rytuose, tikiuosi, pakeitė mūsų požiūrį, kad Europa yra taip puikiai apsisaugojusi, kad jai nereikia nieko rūpintis. E, atrodo, kad mums pakišo koja blogas įprotis nesirūpinti tuo, kas vyksta. Mes kalbame apie techninės ir politinės problemas. Išaugus pabėgėlių skaičių iš Šiaurės Afrikos po e, ten įvykusių revoliucinių įvykių, Europa yra pagauta dviejų polių, dviejų priešingų dalykų - būtinybės išlikti, išlaikyti savo įvaizdį visuomenės akise ir siekio grie, griebtis priemonių uždaryti sienas. Mes turėt, mūsų politika turėtų būti nuosekli ir mes turėtume daryti tai, ką pažadėjome. Todėl kai kurių valstybių e, e, griežti veiksmai, e, kurių buvo grėtasi prieš trečiųjų valstybių piliečius, diskredituos mūsų įvaizdį ne tik viduje, bet ir išorėje. Dėkuoju, ponai Paskui. Dabar žodis Sonia Alfano. Grazie per la sua immediata disponibilità e lungimiranza. Pone komisijos nariai už pasirengimą padėti Italijai ir įsipareigojimus. Jūs e, kaip tik tai pabrėžėte būtinybę padėti ir Tunisui perinamuoju laikotarpiu, demokratiniu pokyčių laikotarpiu. Tačiau norėčiau visų jūsų paklausti, uh, E, kaip buvo panaudotos tos lėšos, kurios Europą skyrė Tunisui ir toliau skyrė Libijai. E, tai juk turėtų būti demokratiniai režimai, jeigu mes juos remiam. Ir e, turbūt mes turime dabar ploti Tuniso piliečiams, kurie atsibūdo. Tačiau jeigu Libijos piliečiai taip pat atsibūs rytoj, tai ką mes tuomet E, darysime, e, nes paprastai tokiais atvejais mūsų politika būdavo fiasko tokių pokyčių, e, po tokių pokyčių. Nes Amerika tik tai davė aišku impulsą, o Europa šios rytė atsiliko. Tad man atrodo, kad yra akivaizdu, jog tokiose valstybėse kaip Tunisas imigracija yra e, nusikaltimas. E, visi tie dauguma tų imigrantų, kurie dabar atvyksta į Lampedūzą, yra ne iš Libijos, bet iš e, Tuniso. Todėl e, turint omenyje, kad e, Tunise dabar yra daug neiškumų ir, e, ir sumaišties, tie, tie, tie, tie žmonės vis dėlto gali paskui atsidurti kalėjime, jeigu bus gražinami. E, Ir rasistinė politika, kuri fašizmo metais taip pat buvo taikoma Italijoje panašiai, vis dėlto davė labai neigiamų rezultatų. Yra e, melinos kortelės procedūros prašymas, tačiau turiu priminti, kad KHDI metu ši procedūra netaikoma. Dabar žodis e, ponui Borgėdzijo. Dėkuoju. Dėkojame komisijos nariai už prisimtus įsipareigojimus. Net jeigu Europos Sąjunga, e, kuri finansuoja 36 diplomatinės atstovybės savo ir socialistų internacionalo atstovai, beje, ponas Benali priklausė šitam E, internacionalui. Kitaip sakant, norėtume sužinoti, kodėl komisija nekalba atvirai apie šitų, e, e, apie šitų pabėgėlių pasidalymą tarp ES valstybių. Reikėtų jais šitą naštą pasidalinti, nes dabar tik tai tos valstybės, kurios turi jūrų sieną su Šiaurės Afrika, tuo užsijima. Aš taip pat norėčiau pasakyti, kad Frontexas nusintė du ekspertus, tačiau Lampedūzoje dabar vyksta humanitarinė drama be galo didelio masto, todėl reikėtų adekvataus dydžio darbo e, grupės, o ne kelių ekspertų. Situacija yra labai rimta ir hygienos požiūrių taip pat gali labai pablogėti pa, padėtis. Dėkuoju, ponui Bargetijo. Aš norėčiau priminti, jog reikia laikytis kalbėjimo laiko, todėl kad 17 e, val. komisijos narė Malstrom turi išeiti iš parlamento. Nes e, jeigu nesilaikysime laiko, tai jūsų pateikti klausimai liks be atsakymo. Dabar e, David Kasa. Ačiū pirmininkė, ačiū komisijos narė. Taip, iš tiesų Europos parlamente apie tai kalbame jau labai ilgai, apie viduržėmio jūros e, tragediją. Kaip, bet kaip girdėjote anksčiau, tikro solidarumo nėra, kai kalbame apie nelegalią emigraciją. Stebėme Lampedūzoje tragediją, labai rimta tragedija. Lampedūza už, užplūsta, visi, visi persikels iš Italiją. Ir nedaug dievę tie asmenys atvyks į Maltą, nes e, mūsų tragedija bus kur kas, kur kas didesnė, nes jeigu atvyks į Maltą, Maltos teritorijos mes nepadidinsim, jie neturės kur, kur persikelti, negalime paversti e, Maltos e, didžiuliu kalėjimu. Tai reikia tikro įsipareigojimo iš valstybių narių daugiau solidarumo, ypač iš šiaurinio Europos valstybių, kaip jau minėjo parlamento vicepirmininkas, dabar tokio solidarumo iš kitų ES valstybių narių nesusilaukėme. Žodis e, kolegai Kročeta. Dėkuoju, ponė pirmininkė, norėčiau padėkoti komisijos nariai už e, Tuniso klausimo iškelimą šioje diskusijoje. Na, būčiau norėjęs pateikti tokį klausimą. E, kadangi palaikome Tunisą, o e, kaip yra su kitomis valstybėmis, kurios kovoja su diktatūra ir už žmogaus teisės. Viena iš didžiausių e, valstybių ES Italija turi dabar priimti 5000 e, pabėgėlių. Aišku, Lampedūzos problema yra labai aiški, tačiau ir Sicilijoje yra vienas urvostas, kur e, šitie asmenys gali būti nuskraidinti. Šituo metu iškyla ir Frontexo klausimas. Mes e, norėjome, kad tos valstybės kovotų už demokratiją, už demokratiją, todėl dabar turime sugebėti priimti jų pabėgėlius. O tuo užsima Italija, tačiau mes visi turime bandyti padėti toms valstybėms. Dėkoju. Dabar žodis e, ponui Molzer massive flüchtlingswelle wie jetzt angesichts der tunesischen revolution gab es zuletzt vielleicht. po, tun, po revoliucijos tunise iš šalies plūsta migrantai į kitas į es tačiau europos sąjunga nieko nedaro mes tarsi nustebę Tai yra žmonės, kurie nenori pasiraitoja rankovių imtis šalies ekonomikos atkūrimo. Tačiau tai yra aktualu. Jeigu iš karto neišsiusime ekonominių migrantų ir, ir neslauksime jokios paramos šiame darbe, tas ekonominių migrantų srautas nesiliaus. Dar dešimt tūkstančių žmonių nori išvykti. Daugiausia tai yra ekonominiai pabėgėliai ir paprastai tokias migrantų bangas seka kitos tokių pat migrantų bangos. Jeigu mes griežtai tai nepasipriešinsime ir neišsiusime tų žmonių atgal, tai mes tiesiog na, suteiksime paskatas kitiems žmonėms daryti tą patį. Ponas Silvestris. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponė komisijos narė, dėkuoju už šią diskusiją, dėkuoju taip pat e, Jums, kad pagerbėte mus savo dalyvavimu. Taip pat dėkuoju Jums už priimtus įsipareigojimus, kurie rodo, jog e, Italijos e, ir ES bendri veiksmai gali padėti Mums spręsti šitas e, problemas. Naujas vėjas dabar, šviežias vėjas pučia viduržėmio jūros baseino šiaurinėje dalyje. Tačiau, kuomet tas vėjas tampa per stiprus, tai tuomet griūva e, sienos. Jūs žinote, ponė komisijos narė, jog malūnai yra e, statomi jau labai senai. Mes turime užtikrinti tinkamą imigrantų prieimimą, tačiau būtų labai gerai, jog visą tai, ką mes statome taip ilgai, galų gale leistų mums e, veiksmingai veikti Europoje šioje srityje priimant pabėgėlius. Dabar žodis ponui Mulder. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Ironiškai skamba, tačiau dabar sakoma, jog Tunise vyks demokratiniai pokyčiai ir galbūt sunku mums suprasti, tačiau tų pokyčių gali būti labai daug, kur be kita ko ir artimuosiuose rytuose, tačiau yra daug neiškumo, dėl to, bet vis dėlto komisija turėtų renktis tam ir naudoti visas įmanomas priemonės. Komisija jau įrodė, jog gali veikti tokiamis sąlygomis. Dabar turi būti teikiama pagalba Tunisui, tačiau man atrodo, kad šituo konkrečiu atveju. Daug šituo atveju yra būtina, kad e, komisija tinkamai spręstų iškylančias problemas ir ne visi pas mus atvykstantis yra tikri e, pabėgėliai, tad dalis jų turėtų būti graži, gražinta atgal. Ačiū dabar ponas Fidansa, ačiū pirmininkė, komisarė, kolegos. E, šitie neįprasti migrantų srautai, su kuriais susidurėme dabar prie Italijos krantų ir kurie toliau e, plėsis į Europą, reikia, e, priverčia mus naujai pažvelgti į situaciją. E, dialogas tarp komisijos ir Italijos valdžios e, eina teisinga kryptimi, ieškoma, e, galvojama, kaip reaguoti į šią situaciją. Atsižvelgiant į tai, ką pasakė ponas Kročeta, ne tik turime kalbėti apie tos 5000, kurie yra atvykę šiandien, tai gali gauti daug platesnę dimensiją E, į mūsų pakrantės gali atvykti tūkstančių tūkstančiai migrantų. Jeigu mes nebūsime tam pasirengę, tai bus blogai. Reikia daryti kažką labai greitai. Mums reikia spręsti šią nenumatytą situaciją, bet mums reikia ir struktūriško atsako. Reikia, kad galėtume suvaldyti įvairiausius procesus, patikrinti atvykstančių pabėgėlių tapatybę ir kilmės šalį. Taip pat reikia užkirsti kelią, kad nusikaltėliai ir teroristai neinfiltruotųsi į Europą. Komisija iki šiol sureagavo gerai, bet man atrodo, kad reikia dar tobulinti savo veiksmus. Ačiū dabar ponia e, Romera Lopes. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau paklausi komisaro, ar ne per daug isteriškai mes čia šnekame šią popietę, ypač atsižvelgiant į tai, kaip sudėtinga suvaldyti migrantų srautus Lampedūzoje. E, aišku, dėl to nekyla bejonių, tačiau manau, kad kalbant apie gali, manau, kad šiek tiek per toli nueiname kalbėdami apie galimybę, kad ir teroristai atvyks. Reikia visų pirma kreipti dėmesį į humanitarinį situacijos aspektą ir mes čia visų pirma turime kalbėti ne apie apskritai valstybės narės, bet apie Italiją. Manau, kad svarbu prisiminti kokį skurdą patiria ne tik imigrantai, bet ir visas rytis supanti Lampedusą. Su, svarbu suprasti, ko, iš kokio skurdo, nuo kokio skurdo bėga šie žmonės visų pirma. Dabar žodis suteikiamas poniai Fajon vienai minutiai. Ačiū. E, vyksta nauja humanitarinė tragedija ant pat Europos slengščio. Lampedūzoje dabar sulaukiama daug pabėgėlių, o rytoj galbūt ir dar daugiau bus sulaukta. Vien tik iš Egipto kas mėnesį atvyksta 600 imigrantų, o valdžios institucijos nebegali kontroliuoti situacijos. Mums reikia greito bendro atsako ir tas atsakas negali būti uždarytos duris ir negalime lyginti imigrantų su nusikalteliais. Europoje juk judėjimo laisvė yra viena esminių laisvių ir todėl turime ir mąstyti. Mm, remdamiesi šiuo principu, reikia pasidalinti Italijos naštą, reikia pasidalinti ir jos atsakomybę, reikia teikti finansinės lėšas ir kitus išteklius. Čia turime kalbėti apie riziką žmonių gyvybei. Uh, Įvykiai Egipte buvo ne viena, nedviprasmiški ne ir, man atrodo, reikia ir mums elgtis nedviprasmiškai. Italijai dabar reikia mūsų paramos ir mes tikrai, kaip galima greičiau, turėtume ją suteikti. Dabar ponas Vandekam vieną minutę. Dank u zeer. Um, heel... Labai ačiū. Kalbant apie Šiaurės Afriką, uh, tai tenka pastebėti, kad ten vyksta demograf, demografiniai pokyčiai, tačiau tai turi įtakos ir Europai. Taip, Aš esu solidarus su kolegomis iš Italijos, bet aš manau, kad reikėtų pagalvoti, kaip būtų galima supaprastinti, supaprastinti procedūras, pagal kurias asmenys būtų pripažįstami e, pabėgėliais arba išsiunčiami atgal į savo kilmės šalį, pavyzdžiui, į Tunisą. Tarkim, Pietų Italijoje yra ir daug tokių e, asmenų, kurie atvyksta į šalį e, ekonominiais sumetimais. Reikia pastebėti, kad daug europiečių mano, kad asmenys iš Tuniso vyksta tiesiog į e, Pietų Italiją, bet aš manau, kad tiesiog kyla ir komunikacijos problemų. Reikėtų pagerinti komunikaciją, bendravimą, o taip pat ir supaprastinti procedūras. Pane Hirš, ačiū pirmininkė komisarė. Plačioji visuomenė labai džiaugiasi revoliucija Egipte ir Tunise. Buvo džiaugiamasi kova už demokratiją. Pastarosiamis dienomis apie tai buvo labai daug kalbama. Tačiau per pastarąsias 2-3 dienas vis dažniau kalbama apie pabėgėlius rautus, apie žmonės, kurie laiveliais plūsta E, į Europą. Aš manau, kad mes turėtumėm imtis skubių veiksmų, kad nepakenktumėm šiam istoriniam momentui, kad žmonės neprisimintų vien tik pabėgėlių nuotraukas, pabėgėlių paveikslus. Aš manau, kad turėtumėm bendrauti su visuomenė ir ją šviesti, sakyti, kad e, taip nemažai e, žmonių atvyksta Europą, bet dalis jų grįžta atgal, nes negaus pabėgėlio statusą. Uh, Kila klausimas ir dėl ekonominių pabėgėlių. Vienas dalykas yra visiškai aiškus. Jeigu tie jauni žmonės neturės perspektyvos savo šalyje, jie vėl atvyks. Galbūt ne tie patys atvyks, atvyks kiti. Taigi šią problemą reikia spręsti. Panas Salavrakos, vieną minutę prašom. Ačiū pirmininkė. Viduržėme jūros regione situacija aštri ir ko gero dar labiau paštrės. Pabėgėliams reikia pagalbos kaip žmonėms. Tačiau reikėtų nepamiršti ir to, kad didžioji tokių migrantų dalis atvyksta iš musulmoniškų šalių. Remiantis oficialią ataskaitą, per pastaruosius du metus dešimtmečius tokių asmenų skaičius gali padidėti 35 procentais ir iš viso e, jie sudarys 2 milijardus. Taigi per past... ateinančius 20 metų migrantų srautai dar labiau išauks bent 6 procentais labai pasikeis ir Europos visuomenės sudėtis. Taigi valstybės narės neturėtų būti paliktos vienos likimo valiai. Panas Keliai. Uh, Ačiū, panė pirmininkė. Kaip sakė, kaip jūs atstovai, iš tikrųjų per Šiaurės Afriką pučia dabar pokyčių vėjai. Panašus pokyčiai prieš 20 metų vyko rytų Europoje. Rezultatas jeigu rezultatas bus toks pat, jeigu susikurs demokratinės valstybės, tai mes turime tik tai džiūgauti, bet kol kas turime kitokių problemų, problemų susijusių su pabėgėliais, pirmiausiai Italijoje. Ir kadangi Italija priklauso Europos Sąjungai, tai yra problema Italijai, tai yra problema Europos Sąjungai ir sprendimas irgi turi būti tinkamas tiek Italijai, tiek Europos Sąjungai. Mes negalime užtrenkti durų e, pabėgėliams, kita vertus e, negalime viso pasaulio pabėgėlių priimti. Taigi sprendimas būtų man nuomonių, e, sukurti daugelįpį planą, e, tokį planą pateikė mano kolega Busetin, e, siekiant užtikrinti, kad repatriacija įvyktų iš karto, kad tai bus saugu ir galima tai padaryti. O taip pat turėtų būti išsiusti tie prieglusio prašytojai, kurie ES negali prezentuoti tokį statusą. Mes palaikome Italiją ir mes galime tai padaryti. Labai ačiū. Pana Kelį, toliau panas Mikalašek. Ačiū, pati pirmininkė. Man, man atrodo, kad mes dabar kalbame apie tokią Europą, kuri aktuali, apie tokią problemą, kuri aktuali visai Europai. Europos šalis turėtų būti solidarios. Dabar kyla problemų dėl uh, asmenų iš Tuniso vykstančių į Italiją. Tačiau uh, netgi ir iš kitų šalių, pavyzdžiui, Libijos, taip pat gali uh, padidėti migrantų srautai. Uh, Tenka apgailestauti, kad šioje salėje šiuo metu nėra tarybos atstovų, jie galėtų irgi pasiklausyti šios diskusijos. Mes tikimės, kad bendradarbiaudami su komisija rasime tinkamus sprendimus. Kaip kad sakė, anksčiau kalbėjo kolegos, tikrai negalime priimti visų pabėgėlių, kurie atvyksta iš Šiaurės Afrikos. Netoks mūsų tikslas tie, kurie nenusipelno politinio prieglapšio, turėtų būti išsiusti atgal į savo kilmės šalis. Pans Komusakos. Ačiū pirmininkė, gerbiama komisarė, malonu, kad esate tarp mūsų. Šiandien mes kalbame apie Lampedūzą, galbūt rytoj reikės kalbėti apie Maltą arba Kretą. Taigi e, ši problema gali paliesti ir mano šalį. Aš manau, kad iš tikrųjų turėtumėm kalbėti ne vien tik apie pietų Europą. Man atrodo, kad visos šalis turėtų būti solidarios, turėtumėm imtis bendrų priemonių. Reikėtų įtraukti Frontex ir kitas agentūras. Reikėtų taip pat pagalvoti ir apie Dublino antrojo reglamento peržiūrą ir patobulinimą. Ačiū. E, to baigiame spontaniškų pasakymų procedūrą. E, na kągi, e, jau valanda buvo skirta diskusijai, dabar tikrai nutrauksiu šios debatus, uždarau kalbėtų sąrašą, suteikiu žodį komisijos atstovai. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū visiems, kurie dalyvavo. Jeigu panas būtų, būtų klausęs, ką aš sakiau įžangoje, tai būtų išgirdęs, kad uh, Tai, kad aš sakiau beveik visą tai, kas nuskambėjo pasakymą, bet aš mielai pakartosiu. Taigi mes esame pasirengę panaudoti tos fondus, kuriuos turime, tam, kad nedelsdami padėtumėm Italijos valdžiai. Be abejo, italai turi apsispręsti, kokios pagalbos jiems reikia. Italija turi daug patirties, spręsdama įvairias problemas, įvairias nelaimės. Uh, Tačiau iš tikrųjų, jeigu jiems reikia, pavyzdžiui, humanitarnės pagalbos, e, pastogių, e, medikamentų ar panašiai, galbūt taip pat reikia pagalbos tam tikrą e, pabėgėlių atranką ir panašiai, visur čia mes esame pasirengę suteikti pagalbą. Iš tikrųjų, tai yra europinė atsakomybė, dėl to mums reikia iškoti europinių sprendimų. Mes turime uh, Frontexo darbuotojų dirbančių vietoje, bet taip pat e, analizuojame galimybę ir esame pasirengę e, pradėti Frontex operaciją per labai trumpą laiką, tačiau be abejo turime aptarti su Italija e, visas logistinės smulkmenas, taip pat galbūt su kitom valstybėm, kurios taip pat prisidėtų prie šios operacijos. Ir aš džiaugiuosi, kad ponas Buzutelė yra pranešėjęs Frontexo, Frontexui, kadangi tada mes ateitie galbūt galėsime dar veiksmingiau derinti savo veiksmus. Be abejo, kai dėl Frontexo operacijos misijų Tuniso vandenyse, teritoriniuose vandenyse mes tą turėsime daryti draugę su Tuniso valdžia. Mes taip pat raginame Tuniso valdžios atstovus e, priimti atgal e, tuos savo piliečius, kuriems nereikia tarpinės apsaugos. Mes e, be abejo. E, E, analizuojame įstatymus ir tie klausimai, kuriuos Alvaros ir kiti iškelia, e, be abejo, mes stebėsime situaciją, tikėkime, kad e, demokratinių kelių bus įstatymai, tačiau kiekvieną atveju reikia nagrinėti atskirai. Mes palaikome Tuniso valdžios atstovus tiek apmokymų prasme, tiek teikdami tam tikrus fondus sienų stiprinimui. Maltoje kol kas dar operacija nevykdoma, tačiau jeigu reikia, ten galėsime taip pat pasiūlyti nusiųsti e, panašią misiją. E, kitą savaitę panašios diskusijos vyks užsienio reikalų taryboje ir e, teisingumo vidaus reikalų taryboje, kuri rinksis irgi kitą savaitę. Na ir mes taip pat dirbame su Junktinių tautų pabėgėlių komisija, stengdamėsi su jais taip pat suderinti, galime identifikuoti tuos, kuriems reikalinga apsauga ir uh, E, taip pat e, atliekant analizę ateičiai. Frontexas daro savo analizę šiam regionui. E, Tunize, kaip daugelis iš jūsų sakė, iš tikrųjų situacija teikia daug vilčių ir mes palaikome demokratinius procesus. Pone Ašton lankėsi vakar Tunise, dėrėjusi su valdžios atstovais. Mes esame pasirengę padėti jiems surinkti rinkimus, mes svarstome įvairias galimybės uh, E, teikti kitokio pobūdžio paramą, kuri prisidėtų prie demokratinio vystimosi, pavyzdžiui, demokratinė pagalba. Mes svarstome įvairias mobilumo programas, taip pat svarstome e, numatyti įvairių galimybių piliečiams legaliai įvažiuoti į Europą. Taip pat e, vyksta diskusijos dėl donorų konferencijos. Aš sutikčiau su ponu Mauriu ir kitais, kurie e, sakė, kad reikia visą regioną vertinti kompleksiškai. Daug kas turbūt nustebo ir kai e, žlugo, kai sugriuvo Berlyno siena, irgi nebuvo parengtas e, joks bendras veiksmų planas. Situacija tiesa čia kiek skiriasi, tačiau e, iš principo žmonės taip pat reikalauja demokratijos ir tą mes ES turėtume palaikyti. Be abejo, įvykių raida pareikalavo priimti tam tikrus netitulinius planus, tačiau mes dabar turime galvoti apie tą regioną, apie Tunisą, apie Egiptą ir ieškoti būdų, kaip maksimaliai veiksmingai panaudoti visas turimas priemonės, kad e, jos veiksmingai sureaguotų į ten vykstančius procesus. Taigi, e, pane pirmininkė, dar kartą dėkoju už šią diskusiją, sutikra, kad prie šios temos dar grįžtume ne kartą. E, ši tema taip greit nedirbs, nedings iš mūsų darbo tarkių, tačiau galiu tik tai patikinti Jūs, kad komisija iš tikrųjų labai ateičiai e, stebi procesus ir mes esame pasirengę padėti tiek Italijai, tiek Tunisui, tiek kitoms šalims, kurias šie įvykiai paveikia. Labai ačiū. Komisarė Malsom. E, kągi tuo baigsime šią diskusiją, toliau mūsų darbo tvarkė. Pane Someriutin, ataskaita dėl adekvačios tvarios ir saugios Europos pensijų sistemos. Aš leisiu dabar komisijos delegacijai pakeisti.